parlamento e, vadovas taip šališkai elgtųsi. Thank you, will... Ačiū, ačiū, pane Galnešai, aš jūsų žinutę perdusiu pirmininkams. Kolegos, aš norėčiau paprašyti elgtis pagarbiai. Dabar mes e, pradėsime balsavimo motyvo aiškinimus. Taigi dabar tęsime mūsų savo darbą. Buvo daug prašymų paaiškinti savo balsavimo motyvus. Ir, kolegos, pasiklausykite manęs. Mes galime tęsti uh, savo posėdį tik tai 14 val. 45 minučių, nes mes turime pasirenkti 15 val. posėdžiui. Todėl uh, rytoj galėsite paaiškinti savo balsavimo motyvus arba pateikti juos raštu. Dabar Fernandas pranešimas ir suteiksiu vieną minutį žodį poniai Nija Redai. Ačiū, ponia pirmininkė. Aš suprantu, kad yra tam tikrų pozityvių dalykų. Sakykime, paskelbtam pranešime, tai būtent kalbant apie daugiametį finansinę perspektyvą, bet aš susilaikiau balsuodama. Pirmiausia, tai yra blogos naujienos, kurios man nepatinka. Dabartinėje situacijoje mums reikia dabar aiškaus, aiškios biudžeto struktūros ir aiškios vizijos, kaip turėtų atrodyti, kaip turėtų atrodyti 2015 metų, metų finansinė perspektyva. E, pirmiausia, mes turime išeiti iš, iš recesijos e, ir atsižvelgti tas valstybės, kurios patiria dabar finansinius sunkumus ir turime ginti socialinę ir ekonominę sąnglaudą. Daug e, diskutuojama dėl Junkerio investicijų plano. Mes turime pasirūpinti, kad mes užtikrintume viešas investicijas ir sustabdytume privatizavimą įvairios svarbiausios sektoriuose, kaip, pavyzdžiui, vandens, komunalinių, komunalinių ūkių sektoriuose. Ir mums reikia, žinoma, švietimo bei bei kitų reformų. Ačiū. Dabar ponas Mesašvitas, vieną minutę. Ačiū, ponė pirmininkė. Iš tikrųjų, tai yra įdomus pranešimas ir jeigu jūs paklaustumėte europiečių, tada jie visi pasakytų prieš šiam pranešimui. Kodėlgi jie tai prieštarautų visiems tiems geriems mūsų ketinimams, tai būtent didinti užimtumą, didinti darbo vietų skaičių. Bet mes matome, kad e, šiuo atveju panaudo, ketinama panaudoti daugiau savų biudžeto lėšų. Ir e, mes matome, kad tokiu atveju kalbant apie biudžeto lėšų panaudojimą, nėra mažesnio pasitikėjimo negu tas pasitikėjimas, kuris išreikšinamas ES institucijoms. Ir, ir jos laikomas švaistūnėmis tos institucijos, kurios naudoja mūsų mokesčio mokėtojų pinigus. Todėl aš prieštaravau šiam pranešimui. Iš tikrųjų, subsidiarumas turi būti užtikrintas. Dėl to mes pasakome ne. Šiam pranešimui ačiū. Minutė ponai Polčikui. Ačiū jsem tuto zprávu podpořil domnívám se že eh, i vzhledem k rėmiau skirtingai man ankstesni kalbėtojai aš rėmiau šį pranešimą eh, ir džiaugiuosi kad šitas pranešimas buvo priimtas didžiąja dauguma balsavimas buvo teisėtas iš tikrųjų pranešime atsispindi teisinga situacija eh, kuri dabar yra suklošusi biudžeto srityje ir ėmėsi žingsnių kurie yra man svarbus pirmiausia svarbiausia yra mažų vidutinių įmonių rėmimas nes tos įmonės uh, jos iškeliamas, būtent pabrėžiamas jų vaidmo yra šiame pranešime apskritai. Mažas vidutinis įmonės tai yra apie 90 procentų visų įmonių ES ir joms, jos yra nukentėjusios nuo krizės. Ir mažų vidutinių įmonių vaidmuo turėtų būti susijęs su investicinių fondų struktūromis bei jų paramą, nes šitie fondai tai yra puikiai, tinkamiausias svertas užtikrinant investicijas. Tuo mes turime remti šitą pranešimą, nes būtent šita sąsaja yra užtikrinta. Ačiū, kad leidėte man pasisakyti. Ačiū, kolegos. Dabar tarsime prie kito klausimo. Tai yra kova prieš sukčiavimą. 14 metų pranešimas dėl ES finansinės apsaugos. Pošpišalų. Panas Paspišil, vieną minutę. Taip, prašau. Dėkoju. Dėkoju, ponė pirmininkė. Aš balsavau už šį pranešimą, nes man atrodo, kad ES e, interesų apsauga yra labai svarbus aspektas. Mes pastaruoju metu jau pasiekėme tam tikros pažangos. E, mes jau baudžiamajame kodekse esame numatę bausmes už pažeidimus finansinių interesų ES. Todėl yra labai svarbu, kad bendradarbiautų valstybių narių e, teisminės institucijos. Mes e, taip pat galime pasiremti teigiamą OLAF veiklą ir E, panašu, kad vis dažniau Olafas pastebi, kad yra piknaudžiaujama ES lėšomis, todėl yra labai svarbu, kad ši informacija būtų ir toliau e, viešinama ir kad jeigu bus nusikalstama veika, jos sudėtis, tai tuomet, kad būtų e, numatytos aiškios bausmės aišku, čia mes turime e, nustatyti tam tikras konkrečias užduotis Europos komisijai. Dėkoju. Toliau e, Ponas Kufreda, ponė Kufreda, e, vienai minutiai. Dėkoju, ponė pirmininkė. E, mes susidurėme su tais faktais, kad 2013 metais e, finansinių nusikaltimų atveju išaugo 17 procentų ir nuo to kenčia sanglaudos politika, nes mes čia kalbame apie lėšas, kurios yra skirtos regionų plėtrai ir kurios turėtų pasi E, pasitarnauti piliečiams. Mes matome, kad yra daug sukčiavimo atvejų būtent sanglaudos politikos srityje ir čia yra tam tikros e, taisyklės, normos ir, ir procedūros e, matyt nežinomos, todėl mes turime reikalauti nulinės tolerancijos, tai yra turime netoleruoti tų, kurie vykdo sukčiavimą. Taip pat turime pasiekti ex ante kontrolės ir palengvinti procedūrinės taisyklės visi, kurie dalyvauja administravime, dalyvauja administravime turėtų e, gauti daugiau informacijos, nes dabar dažnai trūksta informacijos ir dėl to tos lėšos netaip panaudojamos. E, kita mūsų kalbėtoja, kitos mūsų kalbėtojos atrodo nėra, todėl suteiksiu žodį ponui Heis. Dėkoju, ponė pirmininkė. Aš balsavau už šį e, pranešimą, už šią metinę ataskaitą, nes tai yra labai e, svarbus aspektas. E, kasmet yra teikiama metinė ataskaita apie e, kovą su sukčiavimu ir apie sukčiavimo atvejus ES. Vienas akivaizdžiausių pavyzdžių e, sukčiavimo yra e, nelegali prekyba tabaku. Ir e, tai, ta, Ta, manoma, ta, ta matome visame pasaulyje, tačiau ES valstybės narės dėl to praranda 10 milijardų eurų pajamų. E, e, Todėl aš tikiuosi, kad iki 2017 metų mes pasieksime atitinkamų vieningos rinkos tikslų ir e, pavyzdžiui e, praėjusiais metais buvo Tikiuosi, kad mes pasieksime geresnio bendradarbiavimo tarp muitų, e, muitinių, tarp policijos ir kitų institucijų. Dėkoju. Dėkoju toliau, ponė Maletič. Zahvaljujem predsjedavajuća. Svake godine Europska komisija objavljuje... Dėkoju, ponė pirmininkė. Kasmet Europos komisija teikia metinę ataskaitą dėl ES finansinių interesų apsaugos ir pagrindinis tikslas yra kovoti su sokčiavimu ir užtikrinti gerą finansų administravimą. 2013 metų metinėje ataskaitoje yra pabrėžta, kad e, sumažėjo, 17 procentų sumažėjo tų sukčiavimo atvejų, bet tuo pačiu metu e, daugėja kitų pažeidimų. E, mes matome, kad sistema veikia geriau, kad geriau yra atrandama E, atsakami pažeidimai, e, pažeidimai. Tačiau manau, kad mes turime daugiau nuveikti prevencijos rytie. Norėčiau paskatinti Europos komisiją ir, e, ir kitas institucijas geriau bendradarbiauti, kad būtų užtikrintas geresnis skaidrumas ir atsakomybė. Ir visi šitie bendri veiksmai turėtų būti skirti tam, kad būtų užtikrinta, kad nebūtų mokestinio sunkčiavimo ir kad pažeidimų skaičius ateityje mažėtų. Dėkoju toliau pono Dželk tiesiog nėra, todėl suteiksiu žodį ponui Mester Schmidt. Det er meget sjældent, jeg vil opfordre borgere sådan ude i virkeligheden til at læse de rapporter. Labai retai piliečiai gali perskaityti pranešimus e, ar, ar ten kažkokias tai ataskaitas, bet jeigu jau reikia kažką perskaityti, tai reikia perskaityti e, auditorumų ataskaitą nes reikia kovoti e, su tuo, kas vyksta, nes čia mes tikrai galėtumėm kažką tai nuveikti būtent kovos su sukčiavimu srityje. Juk čia yra piliečių pinigai ir ES turėtų rodyti kažkokią tai discipliną. Nes jeigu finansuosime su tais pinigais viską ir nieko kartu paėmus, tai tikrai bus juokinga. Mes uh, e, miliardų milijardus vartame, o niekas nieko nekontroliuoja. Tai tikrai ne, nenormalu. Děkuji, paní předsedkyně. E, já bych v rámci této... E, Vienai minutė, panas Polčiakas. Ačiū, panė pirmininkė. Labai ačiū, panas Polčiak. Aš parėmiau, parėmiau šį pranešimą E, norėčiau pabrėžti, kad įvairūs sukčiavimai buvo e, pastebėti vykdant e, sanglaudos politiką. Iš tiesų skaičiai galbūt netokie dideli, jeigu imsime bendrus interesus, tačiau galime konstatuoti, kad kai kurie elementai labai neramina. Ir būtent dėl tų priežasčių mes konstatuojame, kad Europos pinigai nacionalinėme lygmenyje kai kada panaudojami labai prastai. Būtent e, turiu galvoje pirmiausia veiksmų programas, operatyvinės programas. Tie ištekliai nebuvo pakankamai gerai kontroliuojami, sistemingos kontrolės nebuvo ir būtent dėl to atsitiko taip, kad resp Respublikai, Čekijos Respublikai nebuvo skirta jokių pinigų. Aš manau, kad reikia būtent visus e, sukčiavimo atvejus sukontroliuoti ir sekti. Ačiū dabar aiškiname e, pranešimą susijusi su Juotkalnyje. Ponas Kaputo, ačiū. Iš tiesų buvo padaryta labai nemažos e, pažangos, buvo e, atlikti mokslo tyrimieji darbai, vyriausybė dalyvavo regioniniuose projektuose, e, taip pat prisijungė prie saugumo projektų įgyvendinimų. Euro, dabar, kai kyla įvairios grėsmės, Jotkalnie taip pat su E, taip pat vaidina atitinkamą vaidmenį, taigi viskas eina teisinga likme. Ačiū. Kitas pasisakantis ponas Bogovič. Vieną minutę. Iš tiesų, Aš matau, kad 2012 metais tik tai prasidėjo darybos su Jotkalny ir, ir 16 iš 32 skyrių tik tai yra aptarti. Ir tai rodo, kad Jotkalnyje būtent žengia ir artėja prie Europos Sąjungos. Kalbant apie konkurencingumą, apie ekonomikos augimą, mes matome, kad rezultatai tikrai nėra blogi ir šitos pastangos turėtų būti skatinamos ir toliau, kaip ir e, kitų kandidatų atveju. Jotkalnyje yra tos pačios problemos, kaip ir kitose e, šio regiono valstybėse E, mažai paisoma žmogaus teisų, problemos su teisėsaugos institucijomis. Tai yra tos rytis, kurios e, visam regionui yra problemiškos. Ir aš e, iš tiesų netgi norėčiau, kad ten pakiltų gyvenimo standartas, būtent Jotkalnyje, bet tam reikia moralinius standartus pakelti. Ačiū, ponė Čempatskė. Ačiū, ponė pirmininkė, mėly kolegos. Aš parėmiau šį pranešimą, nes būtent jo tikslas yra parodyti Juotkalnyjos pažangą artėjant prie Europos Sąjungos. Žinoma, yra šiame pranešime atspindimos ir tam tikros Juotkalnyjos silpnybės, tai žodžio laisvės ribojimas, žiniasklaidos laisvės ribojimas, taip pat tam, tam netikros problemos su, su Kroatija, bet Juotkalnyje E, yra viena iš lyderių, viena iš pionierių įgyveninama ES teisė. Ir e, mes matome, kad e, yra tam tikras pritarimas mūsų politikai, būtent kalbant apie Ukrainos krizę ir apie vadinamą islamo valstybę. Juot, juotkalnyje iš esmės yra verta pažangos ir aš dėl to pritariu pranešimui. Ačiū. Pone Peter. Ačiū, panė pirmininkė, aš pritariau šios rezoliucijos pritarimo 2014 metams, kalbant apie Juotkalnyjos pažangą, nes kai kuriuose segmentuose aiškiai parodoma, kad Juotkalnyje pasiekia pažangos, taip, bet taip pat, žinoma, nurodomos ir tinkamos problemos kurias reikia išspręsti Juotkalnyje per artimiausius metus. Labai svarbu pabrėžti tas problemas, derantis dėl atitinkamų skyrių, 24 skyrius, pavyzdžiui į pirmiausia teisės viršenybę, nepriklausomai teismai, kova su korupcija, žodžio laisvė, geras viešas administravimas ir atitinkami teisės aktai reglamentuojantis politinių, reglamentuojantis politinių partijų skaidrų finansavimą ir reglamentuojantis kompensacijas karo aukoms. Taip pat rezoliucija kalba apie tolerancijos atmosferos kūrimą ir apie mažumų e, gerbimą. Ir čia e, pirmiausia e, yra pabrėžiamas bendradarbiavimas su artimiausiamis valstybėmis, kurios yra ES valstybės narės. Dabar mes periname prie Makedonijos pažangos ataskaitos, ponia Barzan. Ačiū, panė pirmininkė, aš paremiau šią, šią pranešimą, nes yra dvi svarbios politinės žinios, kurios yra išsiunčiamos būtent to pranešimo. Pirmiausia, Makedonija. Dabar yra sustabdyta nuo tose dėrybose, nes neišspręsti dvi šaliai klausimai su, su Graikija. Ir iš tiesų pažanga nepasiekta derantis dvišalių pagrindų su Graikija, būtent dėl pavadinimo šios valstybės. Kitas dalykas tai yra spaudos laisvė ir, ir mm, apskaitai viešas administravimas e, Makedonijoje. Tai, e, tai yra tik tai nedidelė dalis tų kaltinimų, kurie yra e, čia nurodyti kalbant apie atitinkamas politinės partijas ir, ir jų veiklą. Uh, To negalima toleruoti demokratinėje valstybėje. Aš norėčiau paskatinti e, Makedonijos vyriausybę e, parengti autonomišką ir nepriklausomą e, tyrimą ir kad nusikaltę asmenys būtų patraukti pažymonę atsakomybę. Ačiū. Aš, aš pritariu tam pranešimui apie Makedonijos pažangą, nes nurodoma dabartinė situacija, o situacija tikrai nėra daug žadanti. Aš manau, kad e, Makedonija turėtų žengti e, daugelį žingsnių teisingą linkmę, kad pasiektų atitinkamą pažangą. Kiek įmanoma greičiau turėtų būti išspręstos dabar ten egzistuojančios problemos, kad e, galų galia būtų tęsiamos dabartinės dėrybos. Dabartinė politinė situacija Makedonijoje tikrai yra sudėtinga ir būtent tai prisideda prie E, dėrybų e, vilkinimo. Bet jeigu dėrybos bus ir toliau atidėliojamas, tai krizė tik tai stiprės. Būtina užtikrinti stabilumą šioje valstybėje ir mes neturime leisti, kad e, situacija ten būtų ir toliau destabilizuojama. Turi būti užmėgstas dialogas, skatinantis stabilumą šiame regione. Ačiū, ponia Džembavskiai. Dėkoju, ponė pirmininkė, gerbiami kolegos, aš balsavau už šį pranešimą taip pat, nes tai yra labai svarbi žinia, kurią mes siunčiame e, Skopijas vyriausybei, kad būtų išve, iš, išspręstos dvišalės problemos, kad būtų pasirašyta sutartis tarp Bulgarijos ir Makedonijos, e, nes. E, yra tam tikrų aspektų susijusių su šių valstybių bendradarbiavimu. Taip pat reikia gerbti visas žmonių teises Makedonijoje ir taip pat mažumų teises kalbėti jų kalba. E, pirmą kartą Europos parlamento dokumentas e, paminėjo Makedonijos piliečius, kurie save laiko bulgarais. Ir tai yra labai aiški žinia, kurią reikia pasiūti Skopijai, e, nes tik tai tokiu būdu ji e, taps Europos integracijos proceso dalimi, jeigu palaikys gerus santykius su Bulgarijos mažma. Toliau, ponė Petir, e, aš palaikau tą solidarumą, kurį mes parodėme Makedonijai aš norėčiau paskatinti tarybą ir komisiją pradėti oficialias dėrybas su e, Makedonija, o, bilatera, e, o dvišaliai konfliktai turėtų būti sprendžiami dvišalių pagrindų. Makedonija laukia dešimt metų e, dėrybų pradžios dėl ginčo, dėl šalies pavadinimo, kuris kilo su Graikija. Ir tai iš tiesų yra labai ilgas laukimas ir toks neteisėtas e, laukimas. Kroatijos pavyzdys yra labai geras ir e, tai yra Makedonijos siekėmybė. Todėl aš norėčiau paskatinti tarybą ir komisiją pasinaudo, pasitelkti tuos teigiamus pavyzdžius iš ankstesnių dėrybų ir atrasti kelią, kaip galėtų e, Makedonija kuo greičiau pradėti oficialias dėrybas su ES, nes jį to nusipelna. E, dėkoju dabar. Dabar kalbėsime apie Serbijos pažangos ataskaitą ir e, pirmasis mūsų kalbėtojas yra ponas Pospiš. Pėknė, panie prisatkinė, ja, jako člendė. Dėkoju, ponė pirmininkė. Aš esu e, bendradarbiavimo su Serbija delegacijos narys ir aš sveikinu šį pranešimą, kuriame kalbama apie pažangą, kurios Serbija pasiekė pastaruoju metu. Man atrodo, kad ši ataskaita yra subalansuota, nes joje taip pat atkreipiamas, atkreipiamas dėmesys į tas problemas, kurios dar vyrauja e, Serbijoje. Savo valstybėje aš domiuosi teisės rytimi ir teisės reforma e, bei kova su kol, korupcija bei policijos reforma. E, ma, taip pat matau, kad ir Serbijoje šioje srityje reikia dar e, daug ką nuveikti, kad Serbija taptų teisinė valstybė ir todėl yra labai svarbu, kad ataskaitoje yra. E, aiškiai e, formuojama tokia nuostata, kad netapusi teisinė valstybė Serbija negalės būti ES nare. E, todėl mes turime palaikyti e, Serbiją šioje srityje, nes e, teisinė reforma, policijos reforma yra pačios sudėtingiausios reformos, kurias turėjo įgyvendinti ir kitos dabar jau esamos ES valstybės narės. Dėkoju, aš balsavau už šią rezoliuciją e, nes joje kalbama apie Serbijos vyriausybės pastangas reformų program, programa e, siekti e, pažangos ir siekti taip pat pažangos teisinės valstybės. E, E, srityje taip pat laikytis ES vertybių. Esu įsitikinęs, kad Serbijos gyventojai e, nusipelno būti e, nusipelno to, kad su jais solidarizuotųsi Europos Sąjunga ir manau, kad jie nusipelno taip pat stoti į Europos Sąjungą, pradėti kelią į Europos Sąjungą. Serbijos vyriausybės pastangos pradėti tą europinį kelią turėtų būti įvertintos ir e, mes turime įvairius, e, palai, įvairias palaikomo priemonės ir turime padėti Serbijai eiti europiniu keliu. Dėkoju, e, toliau ponas Bogovič, dėkoju ponė pirmininkė, aš tai balsavau taip pat ir už šį pranešimą, bet nes čia E, taip pat yra siunčiama e, svarbi žinia e, Serbijos vyriausybei. Reikia, kad būtų laikomasi visų ES teisių ir vertybių ir kad reikia gerbti e, tautinės mažumas, kad tautinės mažumos turėtų teisę kalbėti savo gimtają kalbą. Aš čia kalbu apie bulgarų e, etninę mažumą, kuri gyvena Serbijoje, nes kol kas ta mažuma susiduria su įvairiomis e, problemomis. E, manau, kad šią ataskaitą siunčia aišku signalą Serbijai, e, ką ji turi padaryti. Dėkoju toliau, ponė Petir. E, Aš balsavau už e, šią rezoliuciją dėl Serbijos pažangos ataskaitos, e, kurią rengia ponas Makelis ten, nes iš tiesų Serbijai yra siunčiama e, čia gera žinia, geras signalas. Manau, kad e, Europos komisija turi vaidinti čia taip pat svarbu vaidmenį, padėti Serbijai e, tapti valstybę, kurioje vyrauja teisinė viršenybė. Taip pat norėčiau pabrėžti, kad e, reikia kalbėti apie Kroatijos mažumos vaivadinoje teises ir apie e, dingusių e, asmenų problemą. E, yra e, gerai, kad ES institucijos pamatė, kokio, kaip e, Serbijos kai kurios valdžios institucijos e, pažeidinėja tam tikras taisyklės. Manau, kad Serbijos vyriausybė turi pradėti spręsti problemas, o ne tik kurti jas. Ir manau, kad šita ataskaita paskatins ją išana, išanalizuoti e, dabartinę teisinę situaciją ir e, paskatins panaikinti antrą ir trečią straipsnius. Ačiū. De, dabar pana Šoltė történelmi kulturális és gazdasági értelemben szerbia ahogyan a többi nyugat kalbant ekonominę ir politinę prasme, Serbija yra ES dalis. Ir ši ataskaita e, patvirtina šį teiginį, o dar labiau jis bus patvirtinas, kai Serbija įstos Europos Sąjungą. Tačiau Serbija turi suvokti tai, kad e, jos stojimas Europos Sąjungą bus įmanomas tik tada, kai jinai susitaikys su visomis tautinėmis mažumomis. Ir E, tauta, kuri e, tiek daug kentėjo, tada galės pradėti eiti europiniu keliu. Aš e, palaikau šią ataskaitą, nes ji skatina Serbiją imtis tolimesnių žingsnių ir reformos nėra kažkokia e, prievolė, kuri yra nuleis, e, kur, kurią, kurią skatina spaudimas iš užsienio. Serbijos vyriausybė turi suvokti, kad tai yra būtinybė ir manau, kad Serbija galėtų tapti ateityje e, pavyzdžių visoms ES valstybėms, nes pavyzdžiui e, tokiais pavyzdžiais galėjo tapti Rumunija ir, ir Slovenija. Dėkoju toliau, pono Šoltis. Uh, e, moram reči, da uh, pri spremljanju uh, Srbije v procesu približevanja. Ačiū. Iš tiesų, aš e, e, stebiu e, Serbijos artėjimą prie ES ir galima konstatuoti, kad Serbija pastaruoju metu padarė didelę pažangą įvairiose srityse. Pirmiausia, kalbant apie reformas teisėjų saugos srityje, kurios būtent yra labai svarbios stojant į ES. Tačiau tiesa ir tai, kad kai kurios išorės aplinkybės nebuvo labai teigiamos ir neprisidėjo prie Serbijos e, ekonominio augimo. Tai būtent e, potvinis, pavyzdžiui. Serbija dabar yra atsidūrusi sudėtingoje ekonominėje situacijoje. Ir a, tokiu atveju ši šalis susiduria su tam tikrais iššūkiais, kuriuos tik panaikinus galima priartėti prie ES. Be to reikia pabrėžti taip pat Serbijos kaiminių valstybių vaidmenį ir santykių su tomis valstybėmis vaidmenį. Tokiu atveju reikia pademonstruoti solidarumą su Serbija ir reikia padėti Serbijai. Ačiū. Periname prie Kosovo pranešimo. Iš tiesų, aš dar norėčiau paskaityti pranešimą. Kaip aš jau sakiau, be 15.3 mes e, sustabdysime e, balsavimo paaiškinimus. Ir kiti žmonės, kurie tikrai mato, kad nespės pasisakyti, galite išeiti į salės. Jūs galėsite pasisakyti rytoj, kai tik tai bus pradėti balsavimo atveju paaiškinimai. Taigi dabar mes tik tai du klausimus aptarsime. Kosovą ir Europos ekonominės politikos koordinavimą. Ponas Bogavičiau. Ačiū. E, iš tiesų, ši rezoliucija dėl komisijos integracijos ir, ir pažangos yra tikrai rimtina. Aš ją e, parėmiau, nes e, matome, kad Kosovas pasiekia pažangos. Žinoma, rezoliucija pažymima, kad Kosovas susiduria su tam tikromis problemomis. Pastaruoju metu mes matome, kad žmonės tikriausiai nemato ateities šioje valstybėje. Pirmiausia, todėl, kad e, atitinkamos sistemos šioje valstybėje neveikia. E, emigracijos problema e, yra viena iš problemų, kurios dabar yra keliamos. Bet ši problema būtent ir parodo, kad valstybė atsidūrė sudingoje situacijoje. Ir tai daro poveikį žinoma ir valstybinėms, ir kaiminėms valstybėms. Pirmiausia, čia aš kalbu apie organizuotų nusikalstamumo susivienijimus, kurie būtent naudojasi kaiminėmis valstybėmis. Pane Džabarskė. Ačiū. Mėly kolegos, aš paremiau šį pranešimą, nes pranešėja ponia Lunačiak sukūrė objektyvų, subalansuotą e, pranešimą. Žinoma, Kosovo yra daugybė problemų susijusių su organizuotų nusikalstamumu, su narkotikų priekyba, ekonominės problemos taip pat ten yra. Ir daug žmonių palieka dabar Kosovą. Šiame pranešime e, rekomenduojama ginti etinių mažumų teisės. E, pirmiausia, kalniečių teisės. E, bet mes visi norime, kad Kosovas taip pat taptų Europos šeimos nariu. Yra daug problemų Kosove, bet Kosovas sprendžia jas, dėl to aš parėmiau šį pranešimą. Ačiū, Japonžiauk. Brangus kolegos, šis tekstas nepriimtinas, kadangi jame neatsižvelgiama į serbų interesus. E, jis, e, Viktoras Hugo siūlo e, traktuoti Kosovą kaip išspręstą problemą. Kai serbai ir albanai sugyventų geriau. Mes dabar jau dešimtmečius sekame sekame tokią e, absurdišką ideologiją, kurį įkvėpta Amerikos ir JAV. E, Europos Sąjunga pripažino, kad e, teroristai veikia legaliai ir dabar jau pripažįsta institucionalizuotą e, mafiją kaip valstybę. Šiandieną šiandieną elgiamasi taip, lyg galima būtų pas, pakeisti vienu mostu e, tokią įsišaknyjusi blogį. Ačiū, pane Narbau. Ačiū pirmininkę, aš nor, paremiau Kosovo e, rezoliuciją dėl to, kad čia yra kalbama apie e, įvairovės integravimą ir e, ES įvairovę identitetas, vienovė, e, sudaro Kosovo e, valstybę, tačiau mums reikia, kad būtų veikiama vieningiau, reikia, kad visi identitetai būtų surinkti toje erdvėje e, ir būtų sprendžiami tokie jautrus klausimai kaip tautinis identitetas, kad būtų tautinis identitetas grindžiamas e, teritorinio identiteto pagrindų. Ačiū, dabar pereisime prie paskutinių balsavimų, e, prie paskutinių balsavimų aiškinimo. E, Pone Gifrida, aš balsavau už, kadangi visi matome, kad e, tas ekonomikos atgaivinimas, kurio taip laukiame, neįvyko. Mes galėjome paremti investicijų pensijas ir e, visa kita, kas yra skirta ekonomikos atgaivilinimui. Reikia bet kokiu atveju biudžete didesnio e, lankstumo ir nereikia trukdyti moksliniams tyrimams. Šiandieną ir toliau kai kurioms įmonėms sunku gauti finansavimą bei kreditus. Daugelį šalių labai e, sunkiai panaudojami, o kartais netgi iš vis kažkur be pėtsakų pranyksta struktūrinių fondų pinigai. Mm, reikėtų dar labiau pasigilinti į tą situaciją ir pažiūrėti, ką mes galėtumėm dar labiau pataisyti. Negil, dėkoju. Aš palaikiau e, šį pranešimą dėl to, kad čia e, iš komisijos reikalavimo naujo požiūrio koncentruotis į augimą. Man atrodo, kad šitą metinę e, augimo apžvalgą reikalauja iš valstybių narių, kad jos būtų orientuotos į augimą ir kad būtų, kad būtų socialinė pusiausvira. Taip pat aš tikiuosi, kad Europos komisija ateityje atsižvelgs į tas reformas, kurios buvo padarytos valstybėse narėse siekiant kovoti su mokestiniu suk sukčiavimu. Ir Ir atitinkamai įvertins tas valstybės narės. Dėkoju toliau ponia Malatič. Dėkoju ponia pirmininkė trys ramščiai, kuriais remiasi augimas, yra struktūrinės reformos, fiskalinė konsolidacija ir investicijos. Investicijos e, į švietimą, į e, modernizavimą, į e, pigesnius energijos šaltinius yra svarbus aspektai, kurie užtikrintų mūsų konkurencingumą. Investicijų dabar trūksta dėl to, kad dabar nėra pasirengimo prisimti riziką ir nėra vilties. Mūsų finansinės rinkos yra per nelik susiskaldžiusios. Investicinę spragą galima būtų užpildyti, jeigu mes e, atvertume naujas galimybės įmonėms. Ši, e, šis pranešimas rodo, kad e, E, ryštingos vyriausybės gali optimistiškai žvelgti į savo ateitį. Dėl to aš džiaugiuosi, kad dauguma parlamento narių palaikė šį pranešimą. Dėkoju toliau ponė Činyčiai. Dėkoju ponė pirmininkė. Ekonominė krizė. E, turi tam tikrų pasiekmių. E, mes matome, kad 2015, mes tikimės, kad 2015 metais ekonomika atsigaus ir situacija dar gerės 2016 metais, tačiau tai pavyks tik tai tada, jeigu remsimės tais trim ramščiais, kurie buvo pabrėžti šioje, šiame pranešime, kad būtų vykdintos struktūrinės reformos e, ir e, kad būtų siekiama investicijų ir kad būtų siekiama fiskalinės konsolidacijos. Tai yra labai svarbu siekiant užtikrinti konkurencingumą kalbant apie investicijas, reikia jas geriau planuoti ir taip pat geriau organizuoti paslaugų rinką. E, taip pat e, labai svarbu e, viešąjį sektorių geriau sutvarkyti ir pagerinti situaciją darbo rinkoje. Ypatinga problema yra jaunimo nedarbas, su ja reikia kovoti, dėl to aš balsavau už šį pranešimą. Dėkuoju toliau ponas Messerschmidt. E, dėkoju, e, ponė pirmininkė, aš balsavau prieš šį pranešimą, ne dėl to, kad aš nesutikčiau su skaičiais, kurie čia pateikti, ar e, su turiniu, bet dėl to, kad šis pranešimas paraštas iš neteisingos perspektyvos. Iš tiesų, augimas pasaulio ekonomikos yra e, žymiai e, didesnis negu Europos Sąjungoje, o Europos Sąjungos ekonomikos augimas yra didesnis negu eurozonos. Tai reiškia, kad e, rimtų problemų turi eurozona. Ir, e, ES neišspręs krizės e, problemų, kol mes turėsime bendrą valiutą e, skirtingos e, ekonomikos valstybėse. Mes matome, kokios yra skirtingos, pavyzdžiui, Vokietija ir Graikija ir galbūt reikia leisti žmonėms patiems nuspręsti, ką jie darys su savo ekonomika. Manau, tik tokiu būdu mes paskatinsime ekonomikos augimą ES. Dėkuoju toliau ponas Balčio. Dėkuoju, ponė pirmininkė kalbant apie Europinį e, semestrą, aš iš principo atmetu e, šią savoką, kai prasidėjo e, krizė, prezidentas Sarkozy sakė, kad reikia kurti, steigti ekonominę vyriausybę Europos Sąjungoje. Ir tai buvo pernelyg tokia griežta formuluotė reikėjo skatinti glaudesnį ekonominį bendradarbiavimą ir dėl to buvo pa, sukurtas šitas vadinamasis semestras, pagal kurį yra primetama valstybėms narėms, ką jos turi daryti, kokius planus jos turi gyvendinti. E, Europinio semestro pagrindų prie, priimami kažkokie sprendimai ir tada e, yra nutariama, ar ES laikosi tam tikrų planų, ar nesilaiko. Reikia E, pabrėžti, kad ši priemonė labai aiškiai e, numeta, primeta valstybėms narėms, ką jos turi daryti ir tokiu būdu pažeidžia jų suverenės teises. Dėkoju, gerbiami kolegos. E, likusieji pasiaiškinimai dėl balsavimo motyvų įvyks rytoj po balsavimo, o dabar darome pertrauką sesijoje.